galiojimais Havo Pimenta Lopes, Puncent Manel ir Količek įgaliojimai buvo patikrinti ir sausio 31 bei vasario 3 ir mm, vasario 4 buvo patvirtinti šių e, įgaliojimų mandatų galiojimai. Pone